rugsėjo 13. Rugsėjo 13 dienos protokolų, posėdžio protokolai yra išdalinti, ar kas nors turi kokių nors prieštaravimų. Matau, kad ne, tai tvirtiname protokolus. Ponas Barry Madlener man pranešė, kad nuo rugsėjo 20 dienos jis ne.